siūlymo pagrindu ponas Robert Atkins nebedirbs e, turizmo ir transporto komitete. Sausio 8 dieną įvyko pirmininkų suiga ir ten buvo